Good morning, uh, dear colleagues. Labas rytas, kolegos. Norėčiau pasisveikinti su Libe ir FAM komiteto nariais, susirinkusiais į bendrą mūsų klausimą. Man tikrai malonu draugė su ponu Klod Morajas, Libe komiteto pirmininku draugė pirmininkauti šiam posėdžiui. Uh, Mūsų dviejų komitetų bendradarbiavimas vyksta tikrai sklandžiai, dirbame draugė rengiant e, visą eilę pranešimų ir dabar grįžtame prie vieno svarbiausių pranešimų e, tekstų, kuriais, dėl kurio turime bendrą kompetenciją, tai yra Stambulo konvencijos dėl e, smurto prieš moteris ir smurto šeimoje prevencijos ir kovos su juo. E, 2017-aisiais birželio mėnesį pasirašė reikalingas skaičius valstybių, kad ta konvencija būtų ratifikuota ir dabar laukiame tarybos žingsnių, nes pagal Elgesio kodeksą taryba turi priimti sprendimą dėl e, šios konvencijos įgyvendinimo Europos Sąjungoje bei susijusių sprendimų dėl konvencijos ratifikavimo. Bet mes, Europos parlamentas, norime nuveikti uh, daugiau, o ne tik laukti. Ir norime siekti našaus ir spartaus konvencijos ratifikavimo. Ir manau, kad e, Europos parlamento teisės tarnybos nuomonės pristatymas mūsų bendrame posėdėje būtų tikrai naudingas. O dabar žodis e, mano kolegai, e, Libe komiteto pirmininkui ponui Klodui. Ačiū Vilija, kolegos. Tik šiandien vyksta bendras posėdis Libe ir FAM komitetu ir turime galimybę išklausyti teisės tarnybos nuomonės pristatymo, kuri tikiuosi patikslins svarbius aspektus susijusius su Stambulo konvencijos įgyvenimu. Visų pirma, ar ES gali įstoti šią konvenciją, prisijungti prie jos kaip e, teisinis E, juridinis asmuo ir taip pat išgirsime apie valstybių narių ir bendrijos kompetencijas dėl e, konvencijos turinio. Norėčiau Jums visiems priminti, kad kovo ketvirtąją komisija patikė du pasiūlymus dėl konvencijos, e, dėl smurto prieš moteris ir kovos su juo. Visų pirma, pasiūlymas dėl tarybos sprendimo, E, pasirašyti konvenciją ES vardu ir kitas pasiūlymas dėl tarybos sprendimo patvirtinti prisijungimą prie jos. 2017 e, rugsėjo 12 parlamentas priėmė e, tarpinę rezoliuciją, kur iškėlė jam ir valstybėms rūpimus klausimus, akcentuodamas, kad prisijungimas prie konvencijos užtikrins sklandaus teisinio uh, E, pagrindo sukūrimą e, kovoje su smurtu prieš moteris bei e, siekiant užtikrinti reikalingą paramą moterims bei reikalingus išorės ir vidaus politikos veiksnius. Taigi tuo perdodu žodį dėl savo kolegiai pirmininkiai. Ačiū, Klodai. Ir dabar norėčiau suteikti žodį teisės tarnybos atstovams, atstoviai. Jūs turite berods 12 minučių. Ačiū pirmininkė, gerbėmi pirmininkai, ponės ir ponai. Teisės tarnyba sulaukė prašymo iš Libė ir FAM komitetų parengti teisinę nuomonę dėl klausimų susijusių su ES e, pas, Stambulo konvencijos pasirašymu. Tai yra Europos tarybos konvencija, kaip žinote, kurioje kalbama apie kovą su smurtu prieš moteris ir, ir jo prevenciją bei kovą su smurtu šeimoje. Konvencija galioja 2014 rūpiučio mėnesio. Ir visos es valstybės narės ją yra pasirašysios, bet ne visos dar yra ratifikavusios. Konvenciją gali pasirašyti ir Europos Sąjunga pagal 75 straipsnio pirmąją pastraipą sutarties. ES konvencija pasirašė 2017 birželio 30-ąją remdamasi dviem spren, tarybos sprendimais. 2017 koreperų posėdėje kai kurie su tarybos sprendimu susiję klausimai buvo iškelti Europos komisijos e, Komisija abejoja dėl teisinio pagrindo pasirinkto kompetencijų, e, es kompetencijų gyvendinimo, taip pat to, kad taryba buvo pasidalinusi primdama sprendimą dėl pris, pas, konvencijos pasirašymo. Tai reiškia, kad taryba priėmė du atskirus sprendimus. Vieną jų dėl konvencijos elementų ir teisminio bendradarbiavimo baudžiamosiose bylose, kitą sprendimą dėl e, prieglapšio ir asmenų nesugražinimo principo. E, prašymas teisės tarnybai pateikti e, nuomonę apėmė panašius klausimus. Šia, šiame trumpame pristatymė mes apibendrinsime teisės tarnybos parengtas išvadas šiais klausimais. Visų pirma, dėl tinkamo e, juridi, teisinio pagrindo, kurio, kurio pagrindu buvo pasirašyta Stambulo konvencija. Mes norėtumėme priminti, kad Stambulo konvencija yra visapusiškas žmogaus teisų instrumentas. Joje kalbama, ji apima smurto prieš moteris prevenciją, apsaugą ir paramą aukoms bei taip pat baudžiamųjų nusikaltimų apibriežti šioje srityje. Taip pat yra atskiri skyriai dėl procesinės teisės nuostatų, dėl, dėl, dėl migracijos ir prieglopščio. Konvencijoje taip pat yra institucinių nuostatų bei numatytas stebėsenos mechanizmas. Komisija atitinkamai pateikė pasiūlymą, kad komisija reikėtų pasirašyti 82 straipsnio B dalies pagrindų e, pagal ES veikimo sutartį. Tos, tose nuostatose kalbama apie nusikaltimo aukų teisės ir nusikaltimų prevenciją. Taryba pasirinko kitokį požiūrį. Taryba savo pirmąjį sprendimą pagrindė 82 straipsnio uh, antros dalies uh, nuostatomis, kur kalbama apie esminės baudžiamosios teisės nuostatas, tai yra uh, veikimo sutarties straipsnis. Uh, taryba savo sprendimą pagrindė to, tokia logika, e, rėmėsi kitomis direktyvomis e, dėl būdžiamosios teisės ir nusprendė, kad tai yra išimtinės ES kompetencijos. Tai direktyvos dėl e, priekybos žmonėmis ir seksualinio žmonių išnaudojimo. Ir kompetencijos pagal tas direktyvas ima galioti tik tuo atveju, jei tos abi direktyvos sutampa, pavyzdžiui, dėl asmenų kontrabandos ir jų iš, seksualinio išnaudojimo ir taip pat, jeigu jos sutampa su sutarties nuostatomis. Kitas sprendimas. Pavyzdžiui, dėl 78 straipsnio, kur kalbama apie bendrąją ES prieklapščio sistemą. Toks pas, tokį pasirinkimą galima paaiškinti skirtingomis balsavimo konfiguracijomis dėl e, Airijos ir Jungtinės karalystės specifinės pozicijos. Kai, papra, kai mūsų paprašė parengti nuomonę, mes rėmėmės Teisingumo teismo precedentų teisė, žinoma, ir parengę analizę mes norėtume pabrėžti, kad teisinio pagrindo pasirinkimas turi būti paremtas objektyviais kriterijais. Jei bendryje yra kompetitinga, turi kompetencijas priimti konkretų teisės aktą, turėtų egzistuoti vienas, vienintelis tinkamas teisinis pagrindas tam teisės aktui. Ta teisinė bazė turi atitikti pagrindinį teisės akto tikslą. Išimtiniais atvejais, jei tas teisės aktas siekia keleto tikslų, kurie tarpusavį yra susiję ir kurių neįmanoma vienas nuo kito atskirti, uh, Ir jeigu visi tie tikslai yra vienodai svarbus, nei vienas nėra antrailis, toks teisės aktas turi būti paremtas atitinkamais teisiniais skirtingais pagrindais, bet noriu pabrėžti, kad taip yra išimtiniais atvejais. Kitais atvejais, anot teismo, būtent svarbiausias tikslas apsprendžia teisinio pagrindo pasirinkimą. Remiantis šia, remdamasi šią logiką, teisės tarnyba perskaitė peržiūrėjo konvenciją ir, me, ir, ir konstatavome du svarbiausius dalykus - nusikaltimų aukų teisės bei nusikaltimų prevenciją. Tai yra svarbiausi konvencijos elementai, vertinant iš ES e, prisijungimą prie tos konvencijos perspektyvos. Kitos nuostatos, papildomos nuostatos yra antraeilės, yra E, kalbama apie konkrečią ir visapusišką politiką ir nurodyta, e, ko turėtų imtis konvencijos narės. Ir tie E, veiksmai yra antrailiai lyginant su visomis reikalingomis priemonėmis ir politika skirta suteikti paramą visoms smurto aukoms ir ši, smurto šeimoje aukoms. Be to, kalbant apie galimybę, netaik, e, galimybę netaikyti konvencijos ir teisinio pagrindo, e, Teismas konstatavo, kad 21 protokolas dėl Junktinės karalystės ir Airijos pozicijos dėl saugumo, teisingumo ir laisvės erdvės niekaip neatsiliepė ir neveikė tinkamo teisinio pagrindo pasirinkimo e, šiuo konkrečiu atveju. Tai yra, tai yra tinkamas teisinis pagrindas pagrind, kuris turi būti pasirinktas remintis objektyviais kriterijais, tai yra svarbiausiais tikslais ir jų turiniu. Ir būtent tai apsprendžia, kad protokolą reikia um, aktyvuoti ir taikyti tam tikrais atvejais, o, o ne atvirkščiai. Todėl mes manome, kad reikia įtraukti atskirą teisinį pagrindą dėl prieglapšio. Kalbant apie pagrindinės būdžiamosios teisės nuostatas, e, pasirašant konvenciją aptirtos, paminėtos svarbiausiosios kompetencijos rytis. Dvi direktyvos, kurias minėjome, tačiau Teisingumo teismais aiškiai pareiškė, kad vidaus teisės aktų svarbą apsprendžia svarbiausi tų teisės aktų komponentai. O nuostatos, kur, kur, kurias liečia tie teisės aktai, yra antrailės. Kaip paaiškinsime Vėliau, analizuodami ES kompetencijas, valstybės narės išlaiko savo kompetencijas dėl e, baudžiamosios teisės nuostatų, kuriams galioja konvencija. O siaurios sritis, kur, kurias apima minėtos direktyvos, yra antraeilės. Laikantis ES teisingumo e, teismo precedentų nuostatų, 83 straipsnis yra antrailis ir todėl apibendrindamas mūsų išvadas dėl teisinio pagrindo pasirinkimo, mes manome štai, kad 82 straipsnio antroji dalis dėl nusikaltimų aukų teisių ir 84 straipsnio nuostatų dėl nusikaltimo prevencijos. Yra mūsų nuomonė tinkamas teisinis pagrindas dėl sta, e, pasirašant Stambulo konvenciją, kaip ir nurodyta komisijos pasiūlyme. Dabar komentuodamas kitus klausimus norėčiau suteikti žodį kolegai. Labai ačiū. Aš norėčiau pereiti prie antrojo klausimo, kurį jūs iškėlėte. Iš esmės tai yra išornės kompetencijos klausimas, ar ES gali pasirašyti ir sudaryti Stambulo konvenciją. Reikia pabrėžti, kad Stambulo konvencija yra sudaryta kaip mišrus susitarimas, kadangi ir ES ir valstybės narės turi kompetencijų srityse, kurios aptariamos konvencijoje. Mišriuose susitarimuose ir ES ir valstybės narės yra pasirašančios sutarties šalis. Teisingumo teismas priemė sprendimą, kad užtikrintat pagarbą įsipareigojimams išplaukantiems iš ES institucijų sudarytų susitarimų, valstybės narės ES sistemoje įgyvendina prievolę susijusią su ES, kuri reiškia, kad valstybės narės apsima atsakomybę įgyvendinti susitarimą. Todėl susitarimai, kuriuos pasirašo ES, įpareigoja valstybės narės pagal ES teisę, o ne pagal tarptautinę viešąją teisę, E, tiek, kiek ES turi kompetencijų tokią sutartį sudaryti. Dėl tos priežasties kompetencijos klausimas, kurį jūs teikiate, yra labai tinkamas. Kaip matote iš mūsų analizės, išorinių kompetencijų klausimas mišrių susitarimo atveju yra labai sudėtingas teisinėje literatūroje straipsnis minimamas šiame, šiuo atveju yra įvardinamas kaip sudėtingumo apoteozė. Todėl šiai prezentacijai mes apsiribosime tik tai pagrindinių išvadų apibendrinimu. Dėl labiau norėčiau pabrėžti, kad Europos komisijos tarnybos sudarė detalų. Uh, detalę lentelę apie Stambulo konvencijų nuostatas ir ES kompetenciją bei ES teisinės įgyties. Uh, elementus ir ten yra pateikta itin detali reikalinga analizė. E, visų pirma, mes išnagrinėjome iš kertinių išorinių ES kompetencijų sritį. Šiuo požiūriu ES valstybės narės vienos negali prisimti tarptautinių įsipareigojimų be ES institucijų įsikišimo. Iš detalios analizės mes padarėme išvadą, kad ketvirtasis skyrius, kuriame yra kalba apie apsaugą ir paramą, ir įvairios šeštojo skyriaus nuostatos, tai yra tyrimas, persekiojimas, procedūrinė teisė, prote, e, apsauginės teisės, Stambulo konvencijos, tenka išskirtinėms išorinėms ES kompetencijoms. Taip yra ir su 60 ir 61 Stambulo konvencijos straipsniais, kuris yra kalbama apie prieglopščio prašymus ir negražinimą asmenų. Kita vertus, valstybės narys atrodo didelė dalimi kompetitingos įgyventi Stambulo konvencijos penktąjį skyrių, kuriame yra kalbama apie e, faktinę baudžiamąją teisę. Stambulo konvencijoje yra ir devintasis straipsnis, kuris yra pavadintas stebėsinos mechanizmas. Pagal šį skyrių yra steigiama ekspertų E, grupė ir jie dirba e, smurto prieš moteris ir būtinio smurto klausimais, tai yra vadinamoji grevijo grupė. Į tą grupę įeina e, ir šalių komitetas, kurie yra siunčiamos konvencijos, siunčiami konvencijos šalių atstovai. Pagal tos institucijos nuostatas Teisingumo teismas priėmė sprendimą, kad šios prave, nuostatos yra tik tai papildomos antra eilės ir todėl įeina uh, į, e, papildo, e, į pagrindinių nuostatų kompetencijos sritį. Be to, ES yra kompetitinga E, propaguoti ir remti valstybių narių veiksmus nusikaltimų prevencijos rytyje, įskaitant ir valstybių narių teisės suderinimą. Trečiasis klausimas buvo klausima dėl galimų priežasčių, e, kodėl reikia priimti du atskirus sprendimus prieš pasirašant konvenciją. Jau anksčiau šiuo klausimu kalbėjome, ypatinga Junktinės karalystės ir Airijos priežastis būtent nulėmė komisijos pasiūlymo padalinimą į dvi dalis. Nesileisdamas į detalės, norėčiau pabrėžti, kad toks požiūris nėra patvirtintas Teisingumo teismo precedentų teisė. Ir todėl konvencijos padalymas teisinių požiūrių nėra būtinas. Vienas sprendimas 82 straipsnio antrosios dalies pagrindų ir 84 straipsnio dalimis būtų pakankamas. Galiausiai ketvirtasis klausimas. Jūs klaus, prašėte, kad mes e, analizuotume skirtumus tarp ES galimybių prisijungti prie Stambulo konvencijos ir e, kitos e, E, išsamios žmogaus teisų e, gynimo priemonės, būtent Junktinių tautų konvencijos dėl neįgaliųjų asmenų teisų. Aš norėčiau išskirti tris skirtumus tarp šių dviejų dokumentų ir tuo aš savo pasisakymą baigsiu. Visų pirma, Junktinių tautų konvencija E, bendrųjų kompetencijų srityje numato bendrus veiksmus, o Stambulo konvencijos atveju valstybės narės turėtų išlaikyti visiškai savo kompetencijas srityse, e, kurios e, neįeina į ES išskirtinę kompetenciją. E, kitas dalykas. Pagal Junktinių tautų konvenciją ES yra pateikusi kompetencijų deklaraciją ir patvirtinusi Elgesio kodeksą, kuriame yra numatytas bendradarbiavimo tarp komisijos ir valstybių narių mechanizmas. Tarybos sprendimas dėl Stambulo konvencijos pasirašymo tokių dokumentų nemini. Taip pat reikėtų atkreipti dėmesį, kad nors tokia deklaracija nėra reikalaujama pagal Teisingumo teismo precedentų teisę, Kai galima, kai reikia, e, tai gali pasitarnauti kaip naudinga e, referencinė bazė. ES kompetencijų deklaracijos e, numato ir visai lė susitarimų šioje srityje yra pasirašyta, kad yra beveik šimtas susitarimų, kurie rodo, kad tokia praktika egzistuoja. Ir trečias dalykas, nors ES pateikė išlygų jungtinių tautų konvencijai, jokių galimų konvencijų nėra paminėta tarybos sprendime dėl Stambulo konferencijos pasirašymo. Konvencijos pasirašymo. Tuo aš baigiu savo pasisakymą apie teisės tarnybos pagrindinės išvadas. Ačiū uždėmesi, esame pasirengę su jumis e, bendradarbiauti ir pateikti detalių, detalesnės informacijos ir atsakyti atsakyti jūsų klausimus. Ačiū. Uh, thank you, thank you. Labai ačiū. Ačiū už prezentaciją. O dabar prieš pradedama e, diskusiją su kitais nariais norėčiau suteikti žodį e, pranešėjoms dėl ES prisijungimo prie Stambulo konvencijos. Pone Rivo Delonės Bonefoj ir pone Koraca Bilt. Prašom, ponė Bonafor, pirmiausia žodis jums penkioms minutėms. Madame... Ačiū, ponė pirmininkė. E, gerbiamas Libė komiteto pirmininkė, ačiū e, Teisės tarnybėms atstovams už labai išsame prezentaciją. Jūs priminėte istoriją. Prisiminkime, kad 2007 metais buvo pasir... nuspręsta pasirašyti du dokumentus. Tada mes džiaugiamės, kad buvo pasirašoma tos dokumentus, nes kalbėjome apie milijonų žmonių gyvybės ir jų gyvenimo sąlygas. Ir kartu su ponia Koraca Bilt ir šešėliniais pranešėjais nusprendėme, kad reikia paremti dar du tokius dokumentus. Europos komisija pare... pranešė, kad bus prašoma teisingumo teismo sprendimo, tačiau tai nebuvo padaryta. Ir Dabar e, jūs paprašėte, kad Europos parlamentas parengtų nuomonę. Vis tik man šiek tiek liūdna, kad mūsų rengiama nuomonė išlieka iki šio labai aktuali, nes iki šios dienos šie klausimai nėra išspręsti. Todėl mes ir turime kalbėti apie kompetencijų pasidalymą ir jų išaiškinimą. Mes norėtume sužinoti, kaip Stambulo konvencijos pasirašymas tiesiogiai pakeis moterų Europoje gyvenimą ir kaip mes e, e, galėtume tai perkelti į nacionalinę teisę. Ką mes sužinojome iš teisės tarnybos? Mūsų abejonės šiek tiek išsklaidytos. Mūsų pranešimas, kurį didelė dalimi parašėme praėjusiu metu rugsėjo mėnesį, e, mes kalbėjome iš esmės už pasirašymą, atmesti beveik argumentų nebuvo. Ir dabar mūsų nuomonė duris Stambulo konferencijai yra atvertos. Bet mes turėjome pagalvoti apie bendrąjį e, šios konvencijos pobūdį. Jame yra kalba, joje yra kalbama apie visas e, moterų problemas Europos Sąjungoje ir mes turime kalbėti Europos parlamente apie visų Europos moterų apsaugą ir realiai kaip tą padaryti. Aš e, ne visada galiu kreiptis į Europos komisiją, bet noriu labai aiškiai kreiptis į valstybės narės. Su pranešėjomis mes kreipėmės į pirmininkaujančią Bulgariją, e, kad e, paaiškintų, kokios problemos šie srityje iškyla. Tačiau Bulgarija kol kas nepateikė atsakymo. Šis juridinis mūšis vyksta nebe pagrindo. Mes kalbame apie uh, E, dokumentą, e, kuris turi būti ratifikuotas, todėl mes kalbame apie juridinės kliūtis. Taryba bando paaiškinti tas kliūtis ir dažniausiai jie e, suveda viską į politinius argumentus. Uh, Supraskime, kad ne visoms valstybėms narėms moterų apsauga yra pagrindinis prioritetas. Yra valstybių narių, kurios atsisako ratifikuoti šią konvenciją dėl paslėptos ideologijos. Priminsiu, kad Bulgarijos vyriausybė, o Bulgarija pirmininkaujo tarybai, atsijėmė įstatymo projektą dėl konvencijos ratifikavimo dar metų pradžioje. Dėl to ir susidarė dabar tokia atmosfera, kokią turime. Dar kartą mes kartu su pranešėjomis nusintėme laišką Bulgarijai. Atsakymo nėra. Ir aš džiaugiuosi džiaugiuosi, kad Europos tarybos e, žmogaus teisų komisaras kreipėsi į tas valstybės ir prašė, kad būtų daugiau dėmesio skirta. Tačiau nacionaliniai parlamentai kartais teikia labai klaidingus, e, dezinformuotus argumentus ir e, atsisako ratifikuoti. Bet aš vis tik noriu pasidžiaugti, kad Kroatijos, Kroatijos parlamentas balsavo už ratifikavimą, nesant to, kad buvo prieštaravimo judėjimų valstybėje. Taigi, Mes turime aiškiai pasakyti, kad nėra jokios paslėptos darbo tvarkės. E, tai yra būtinybė, dokumentas leidžiantis apibriežti uh, moterų problemas ir apsaugoti moteris, nes jos kenčia tik dėl to, kad jos yra moteris. Mes nekeliame grėsmės tradiciniai šeimai. Smurtas kelia grėsmę tradiciniai šeimai. Noriu priminti, kad 2018 m. birželio mėnesį pažymėsime signatur uh, um, Istanbulo konvencijos pasirašymo pirmasias metinės. ES pasirašė lygiai prieš metus. Ir mes turėtume dar kartą pasirūpinti, kad valstybės eitų ratifikavimo keliu. Taryboje vėl apie tai yra kalbama ir aš tikiuosi, kad valstybės valstybės narės pagaliau susimastys. Pone Koracabilt, ačiū gerbiamasis vienas iš pirmininkų, noriu iš viso širdies pritarti tam, ką pasakė bendra pranešėja Kristina. Norėčiau padėkoti ir teisės tarnybai. E, Deja, jūs patvirtinote mūsų abejonės ir mūsų susirūpinimą. E, Šie pateikti teisiniai argumentai ir iš tikrųjų nėra objektyvaus pagrindo e, tokiems apribojimams dėl Stambulo konvencijos. O dabar suprantu, kad pasirašymas yra negalutinis viso proceso etapas. Reikia ratifikuoti konvenciją ir Elgesio kodeksas tampa iš tikrųjų labai svarbių dalykų, siekiant plačiau dėrėtis, dėrėti su taryba, kad būtų plačiau patvirtinta ši konvencija. Ir kaip teigia Kristina, daug klausimų lieka neatsakyti, Ir e, remiantis e, šiuo, šiuo, teisinė, teisin, šiuo, šiuo teisiniu išaiškinimu ir šio posėdžio rezultatais norėčiau e, paprašyti pirmininkų, parašyti pirmininkui Tajaniui, parašyti pirmininkaujančiai valstybei nariai, kad šis klausimas būtų įtrauktas į tarybos darbo atvarkę, kad kartu su komisija e, šis klausimas būtų sprendžiamas kuo greičiau. E, kaip teigia Kristina, praėjusiais metais buvo pasirašyta konvencija, tai buvo istorinis žingsnis, tai buvo labai emocinga diena dėl to, kad ji buvo tokia svarbi moteriams, merginoms. Uh, E, baisaus smurto aukoms, apie kurį mes kalbame. Tačiau iš tikrųjų nepriimtina, kad po vienerių metų e, dar daugiau nebuvo nieko padaryta. Norėčiau visiems priminti, kad kalbame apie tas moteris, kurioms yra grasinama, kurios yra žaginamos, mušamos, mergaitės, e, mergaitės žalojamos, priverčiamos tekėti. Mes Stambulo konvencija yra svarbi, todėl kad tai yra vienintelė tarptautinė e, sutartis, kuri kriminalizuoja tokius veiksmus ir siekia užkirsti kelią smurtui ir apsaugoti aukas. E, nebaudžiamumas yra baisus dalykas ir ne viena valstybė narė nepakankamai dirba tuo klausimu. Ir Estija, ir Kipras, ir Vokietija, ir kitos šalis parodė didelę lyderystę. Šiandien dar kartą norėčiau kreiptis į visas kitas e, neratifikavusias dešimt valstybių narių, e, stengtis tai padaryti. Smurtas lyties pagrindu, dar kartą pakartosiu, e, tai dėl, dėl to visiškai netaip suprantama konvencija pirmininkas Tajanis e, pasisakė už šios konvencijos ratifikavimo ir kreipėsi į žmogaus teisų instituciją. Ir jis, norėčiau pacituoti, ką jis pasakė. Tie argumentai, kad lytis turi paslėptų argumentų, yra netiesa tai reiškia socialiai konstruktyvų elgesį, kad visuomenė susideda iš vyrų ir moterų. E, kova su seksizmu nieku, neturi nieko bendro su tradicinėmis šeimomis. Ir smurtas e, kenkia šeimoms, o ne konvencija. Todėl Europos parlamente turime būti vieningi, kreiptis į tarybą, kreiptis į komisiją ir pradėti išsamų dialogą, kad būtų galima išsiaiškinti viską. Reikia kalbėti ir su religinėmis e, bendruomenėmis, ir su moterimis. Europos Sąjunga yra atsakinga už tai. Nepriimtina, kad e, ratifikavimas, ratifikavimo procesas yra išaldytas ir kad pirmininkaujantė šalis e, išaldė Ačiū. Taip mes e, sureag... Ačiū, ponė Korazabilt, ačiū Jums abiems už pasisakymus. E, mes padarysime išvadas, o prieš tai norėčiau kreiptis į narius. Gal norėtumėte dabar pasisakyti po tokių dviejų e, tvirtų pasisakymų. Mes turime laiko iki 9 val. 45 minučių. Gal pirmiausia, žodį suteiksime poniai Noikel. Puiku. Viskas gerai. Norėčiau pritarti kalbėjusias prelegentės, bet norėčiau paminėti dar vieną dalyką. E, teisės tarnybos atstovai teigia, kad teisinis pagrindas e, yra e, tas, kuriuo remiamasi saugant, e, užtikrinant aukų apsaugą. Ar ES tai yra teisinis pagrindas Stambulo konvencijai, ar tai yra teisinis pagrindas lygioms galimybėms? Aš šokiruota. Nes suprantama, e, užkirtimas kelia nusikaltimams ir aukų apsauga yra labai svarbu, bet argi nesvarbu užtikrinti ir teisinį pagrindą siekiant užtikrinti lygybę ir stengiantis užtikrinti, kad gyvenimas būtų be smurto? Argi teisinis pagrindas nebūtų toks, neturėtų būti toks, kad ES e, pasisakytų aiškiai, kad e, jai svarbi lyčių lygybė, ne tik aukų apsauga. Mes kalbame apie labai didelį moterų procentą, kurios sistemiškai nuolat patiria smurtą. Mes nekalbame tik apie kelias aukas, kurias reikia apsaugoti, kalbame apie pusę Europos populacijos kuri sistemiškai taip pat yra. Taigi mums reikalingas e, lygybę užtikrinantis teisinis pagrindas. Ačiū. Mes suteiksime žodį į teisės tarnybos atstovai. Toliau Bjork. Ačiū. Nu, ir aš norėčiau padėkoti bendra pranešėjams už jų pasisakymus, visiškai jums pritariu. Savo ruoštų norėčiau pasakyti keletą dalykų. Stambulo konvencija yra nuostabi priemonė. Buvo labai sunku dėl jo susidėrėti, tačiau visos valstybės narės ES pasirašė ją. Tokiu būdu buvo pripažinta, kad smurtas yra susi, prieš moteris yra susijęs su gale, galios demonstravimu, su stereotipais. Ir taip, mes turime ginti šią priemonę, mes turime ją didžiuotis, tai yra svarbiausias dalykas. E, puiku, kad visos valstybės narės pasirašė, bet e, to nepakanka. Man kelia didelį nerimą tai, kas buvo pasakyta, e, kad konservatoriai, nacionalistai, seksistai, e, tie, kurie yra prieš LGBT, LGBT e, būrėsi. Ir tos grupės yra stiprios ir jos žaidžia su mūsų teisėmis, mes tam negalime pritarti. E, mes vis dar kalbame apie teisinį pagrindą ir niekaip jo neišsprendžiame. Taip, turime parašyti bulga, pirmininkaujančiai Bulgarijai ir pirmininkų Tajaniui, bet padarykime daugiau nei tai. Uh, E, susirinkime prie tų posėdžių salių, kur renkasi tie visi vyrai. Ir mes e, pradėsime pilotinį projektą, kad būtų galima įgyvendinti Stambulo konvencijas moteriams migrantėms, kad jos galėtų turėti galimybę kreiptis į teisėsaugą turėtume judėti pirmin, turėtume didžiuoti šią konvenciją. Man kaip feministai, tai reiškia, kad negalime supriešinti vienų ir kitų teisių. Būtent tai ir daro tos jėgos, kurios yra nusiteikusios prieš Stambulo konvenciją. Sako, kad e, iškils grėsmė tradicinėms šeimoms ir e, įteisins LGBT. Bet aš nesu už tai, kad būtų priešinamos vienų ir kitų grupių teisės tie, kurie mobilizuojasi prieš Stambulo konvenciją, jie mobilizuojasi prieš moteris ir prieš LGBT. Ir, e, ir moterys ir LGBT yra e, įkaitai. Ir mes negalime leisti, kad žmonės būtų priešinami. Turime mobilizuoti piliečius šioje diskusijoje, E, turime tai susiję su moterimis, su jų kūnais ir moterys yra pasiruošusios kovoti už tai. Ačiū Terė Ranka. Ačiū pirmininkė. Ir aš galėčiau tik pritarti bendra pranešėjų raginimui, kad reikia judėti pirmin, politinė prasme reikėtų kalbėti ir apie atskaitomybę, nes smurtas prieš moteris e, yra populiari tema, kaip politikai sako, kad reikia ką nors daryti tuo klausimu, o dabar tikrai galime e, šį bėtą padaryti, o kai kurių valstybių narių vyriausybės atsitraukia. Manau, kad situacija yra nepateisinama ir turime įdėti pirmin. Turėčiau du klausimus teisės tarnybai. Pirmas. Aš neteisininkė, E, gal tiesiog mėginsiu pakartoti tai, kaip supratau, ką jūs sakėte. Tai, ką jūs padarėte, tai išnagrinėjote visą konvenciją holistinė prasme ir po to pasižiūrėjote ES, peržiūrėjote ES sutartis, kuriuose būtų nu, teisinis pagrindas dėl prisijungimo prie Stambulo konvencijos. O taryba konvencijoje rado labai konkrečias nuostatas ir stengiasi ieškoti ES direktyvose e, precedento kad galėtų pasakyti, kad mes jau turime teisės aktų šiuo klausimu. Ir e, tarybos pretekstas tai yra konkreti Junktinės karalystės ir, šia, ir Airijos situacija. Taigi, iš esmės, stengiasi holistiškai pažvelgti į šį klausimą ir jūs sakote, kad tai ne taip reikia dirbti. O kitas klausimas yra susijęs su tuo, ar nėra teisinio pagrindo prisijungti prie Stambulo konvencijos, parlamentas ragina parengti direktyvą dėl smurto prieš moteris ir mes e, turime teisinį pagrindą ES kovoti už lyčių lygybę. Ar norėčiau paklausti, kokia yra jūsų nuomonė? Ar tai yra papildomas pagrindas prie jūsų paminėto 82-84 straipsnio? E, dėl direktyvos parengimo e, kovojant su smurtu prieš moteris. E, ačiū, laikas senka. Dar suteiksiu žodį dviems kalbėtams, o po to kreipsiuos į teisės tarnybą. Pone Kozlovska. Ačiū. Kolegos, pirmiausia, norėčiau pasveikinti abi pranešėjas be jokių abejonių parlamentas parlamentui ši konvencija yra labai svarbios kelio gairės ir visai ES ir jos valstybėms narėms siekiant pažangos, paruošiant dokumentą ratifikavimui ir to dokumento parengimas yra be galo svarbus. Norėčiau pasakyti, kad visos valstybės narės pasirašė į konvenciją. Taigi labai keista, kad e, kai kuriuose šalyse oficialiai atsisako ratifikuoti šią konvenciją. Norėčiau priminti, kad konvenciją jungtinės tautos pripažino kaip e, geriausia priemonė kovojant su smirtu. Ir svarbiausia yra uh, įtvirtinti teisiškai lygybės politiką ir uh, kovos ir smurto baudžiamumą. Daug kas yra nusiteikę prieš lygybę, vis dar mano, kad lygybė sumenkins šeimą. Tai labai neigiamas stereotipas, nes juo tarsi pasakoma, kad e, kova su smurtu menkina arba e, daro žalą šeimos funkcionavimui. Ši konvencija yra skirta kovai su smurtu ir labai svarbu išteiškinti, kaip mes suprantame smurtą. 20 procentų ES piliečių mano, kad smurtas šeimoje yra privatus reikalas. Norėčiau, kad Europos parlamentas dėtų visas pastangas paspartinti šios konvencijos ratifikavimą. Mums tai yra labai svarbu, kad e, galėtume daryti pažangą siekdami e, politikos besmurto. Ačiū. ES valstybėse narise yra daug problemų susijusių su smurtu šeimoje. Pavyzdžiui, Vokietijoje e, vyksta prievartinės santokos. Jų yra daug. Atsiranda naujos mados, e, seksualinis e, prievartavimas. Ir šioje salėje norėčiau priminti tai, kad atsisakoma diskutuoti, kalbėti apie seksualinio pobūdžio pažeidimus, e, kurie vyksta tarptautinėse organizacijose, o konvencijoje tokių dalykų, tie dalykai nenurodyti, tokie kaip mūsų kultūros e, seksualizavimas, tokių kaip šeimos ištikimybė, e, tiesiog išstumiami tie, kuriuos sunku priimti. Visa tai rodo, kaip, šitas, kaip netinkamai šis dokumentas suprantamas. Norėčiau paklausti, ar kuri nors valstybė narė, kuri ratifikavo konvenciją, ar kada nors savo teisinėje sistemoje toleravo smurtą šeimoje. Manyčiau, kad ne. Bet jeigu klystų, pataisykite. Norėčiau pabrėžti dar vieną dalyką. Mano šalyje ši konvencija buvo ratifikuota. Ir e, ministras pirmininkas ir ponia Rafalska, ponia Zadurska, e, mūsų šalies atstovai. Kai, atrodo, kai kam atrodo, kad toks sprendimas yra tinkamas. Kai kurios moterys yra priešiškai nusiteikusios dėl šios konvencijos, ne visos yra už ją. Taigi norėtųsi, kad mums būtų pateikta teisinė analizė. Norėčiau žinoti, kokiu tikslų ES norėtų pasiekti e, ratifikuodama šią konvenciją. Toliau teisės tarnybos atstovų žodis. Ačiū, ačiū pirmininką, kalbėsiu tikrai trumpai dėl lygybės klausimo. Tai tik nedidelė antraeilė konvencijos dalis mes atsižvelgėme į tai, kad Europos komisija patenkė savo pasiūlymą pagal 82 ir 78 straipsnius mes suprantame lygybės e, nu, argumentus, tačiau tai nėra svarbiausias dominuojantis konvencijos klausimas. Todėl norėčiau, kalbėdamas apie konvenciją, pakalbėti apie jos tikslą ir turinį. Mes atlikome tokią analizę ir pakartosiu, kad mūsų nuomonė e, tinkamas teisinis pagrindas 82 straipsnis, aukų apsauga ir 84 galbūt prevencija dėl 78 straipsnio, na, jis teisingas. E, ana, na, nar, narių patikta analizė. 78 straipsnis yra antrailis dalykas Stambulo konvencijos kontekste ir mes manome, kad nėra tinkama įtraukti ir šį teisinį pagrindą. E, ir būtent todėl buvo nuspręsta padalinti sprendimą į dvi dalis. O dėl jūsų prašomo dokumento mes nusintėme teisinę nuomonę. Nežinau, ar yra dar kitų dokumentų, bet savo parengtą teisinę nuomonę. Taip pat komisijos tarybos dokumentus apie pačią konvenciją mes nusintėme, bet esame pasirengę jums suteikti visus tuos dokumentus ir galiausiai keletą žodžio apie smurtą, šį, būtinį smurtą Man atrodo, kad teisės tarnyba per, be, berots prieš penkis metus parengė nuomonę dėl ES kompetencijų šioje srityje. Akivaizdu, kad, smurtas šeimo, kad būtinis smurtas ir kova su juo yra nacionalinė valstybių narių kompetencija, o ne ES kompetencija. Todėl aš apie tai užsiminiau teisinėje nuomonėje, kurią rengėme FAM komitetui tuo metu Nežinau, ar kolega ką nors norėtų pridurti, bet žinoma, mes esame jūsų paslaugoms, jeigu jums reikia daugiau informacijos, dokumentų. Ačiū. Ačiū. Laiko mažai, bet aš noriu ir to užbaiginėsime e, abiejų komitetų vardu, bet noriu Libė komiteto vardu labai aiškiai pasakyti štai ką. Uh, išklausę abiejų pranešėjų labai ryštingų pasisakymų ir taip pat narių ir, ir teisės tarnybos pateiktų paaiškinimų. E, teisinėje tuomonėje nėra jokių argumentų, kurie mums neleistų gyveninti savo projekto ir siekti ratifikavimo. Libe komitetas laikė, laikosi tokios pozicijos. Kaip ponia Bjork sakė, norėtume, kad būtų ten daugybė kitų dalykų, lygybės klausimai ir kiti, bet galime eiti priekin, dirbti toliau, nešvaistyti laiko, nes mes teisinės nuomonės laukiame ilgą laiką ir dabar nebegalime sustoti ir Tokia yra aiški nuomonė Libe komitete ir tokia yra daugumos nuomonė abiejose komitetuose. Ir parašysime dar kartą Bulgarijai, pirmininkaujančiai. Vis, viskas dabar mm, yra proceso, procedūros klausimas. Norime, kad nebebūtų vilkinama. O Kelgesio kodeksas ir ratifikavimas, paaiškinsime, kad tokia yra mūsų valia. Uh, bet kokios papildomos priemonės, kurių reikia imtis, reikėtų imtis, norėčiau kreiptis į šešėlinius pranešėjus, lybę komiteto, e, bet jų vardu klausiu, jeigu turite, ką nors norite dar pasakyti, turite kokių minčių, tai e, praneškite mums, e, bent jau iki šio pirmininkavimo pabaigos, prieš kito pirmininkavimo pradžią, bet lybę komiteto nuomonė, teisinė nuomonė, nėra jokių argumentų, kurie mums neleistų toliau eiti priekin bent jau tai, kas, kas jūsų teisinė nuomonė patikta dėl juridinio pagrindo FAM komiteto pirmininkiai žodis. Ačiū, noriu patekoti teisės tarnybos atstovams. Visų pirma, už dalyvavimą ir už pristatymą. Ačiū ir abiems pranešėjoms ir visiems nariams už indėlį į šias diskusijas. Ir noriu priminti FAM komiteto nariams, kad 10 valandą prasideda koordinatorių posėdis, o 11 valandą prasidės FAM komiteto posėdis. Klodai, ačiū už gerą bendradarbiavimą. Ačiū kolegos.